Sveiki. Aš noriu pradėti mūsų posėdį. Sveikinu visus susirinkusius. Sveikinu biudžeto komitetą, kuris irgi dalyvauja šiame posėdyje. ir pirmiausia kalbėsim apie biudžeto taikomas finansinės taisyklės. Darbo atvarkę laikysim patvirtintą. Na, o dabar pasakysiu, kokios yra kalbos šiame susitikime. Susitikimas yra transliuojamas internetu, visi gali jo pasiklausyti. Šiandien mes kalbėsime svarbę temą. Susitink, susitinkame su Italijos kovos su sukčiavimu tarnybomis. Taigi labai džiaugiuosi šiuo mūsų susitikimu. Trečiuoju darbo atvarkės klausimu pasisakysiu aš kaip pranešėja nuo biudžeto kontrolės komiteto. Ir turiu atsiprašyti už kolegą, kuris negali atvykti į šį posėdį, dėl to, kad turi dalyvauti kitame posėdėje. Aš noriu pranešti, kokie buvo mūsų trilogo susitikimo rezultatai, kuris vyko lapkričio 7 ir 8 dienomis. Mes apie keletą straipsnių nuo 168 iki 200. 19. Aptarėme 179-180 straipsnius, jis dar nėra baigtas nagrinėti, savanorių pastangos nėra iki galo aptartos, 181 straipsnis susiję vienetai iš dalies irgi dėl jo susitarėme, susitarėme dėl lėšų skirimo 82, 182 straipsnėje 85-86 taip pat neproblemiški, susitarėme dėl to. Yra uždrausta dvigubas, dvigubas finansavimas, akumuliavimo taisyklė. 187-188 straipsniai e, konkursai taip pat buvo aptarti, taip pat ir išlaidos, kurias galima kompensuoti, kitas straipsnis taip pat buvo aptartas. Ir finansinės paramos taikymas, taip pat buvo aptartas 200 straipsnis, kainų klausimas, tai naujas instrumentas Europos Sąjunga, remdamasi tokiais vienetais skirs tam tikrą sumą, neskaičiuodama tikslių išlaidų, tikslių kaštų. Toliau įsipareigojimai, finansiniai instrumentai, mes taip pat susitarėme, 209, 210, tiesioginės lėšos, pasidalyjamosis valdymas, irgi susitarėme, 11, 12, 13, 14 iki 26, aptarėme Europos politinės partijas ir e, nesusitarėme tik tai dėl 315-19 pakeitimų Taip pat nepavyko susitarti dėl ekspost patikrų, skiriant konkrečias sumas. Taip pat dėl mm, skaidrumo taisyklių, dėl viešumo taisyklių, skiriant subsidijas, nesame, dar, nesame susitarę su tarybos ir dėl laikinojo fondo, dėl subsidijų ir finansinių instrumentų kombinavimo, taip pat dėl patikos fondų, dėl skelbimo, viešinimo ir panašių klausimų. Taigi mes jau esame suplan, suplanavę dar penkis trilogo susitikimus 20, 27, 29 lapkričio ir 6 bei 11 gruodžio dienomis. Trilogai dalykiniuose komitetuose yra iš esmės baigti. Žemės ūkio dalis, kuri netiesiogiai susijusi su biudžetu. Galime pasakyti, kad šiuo, šiais klausimais yra susitarta ir galima šio komiteto narius paleisti ir jie neturi dalyvauti tose posėdžiuose. Mes su taryba turėsime dar aptarti šį klausimą, kad žemės ūkių skirta dalis jau galėtų įsigalioti uh, nuo sausio pirmos dienos. Tačiau įtrė ir MPL komitetų klausimų negalime išbraukti, nes ten dar yra, šie klausimai yra labai smarkiai susiję su biudžeto ir biudžeto kontrolės komitetų kompetencijomis. Tai tiek trumpai norėjau Jums pasakyti apie buvusį posėdį. Kolega Riubiš, prašau, jūsų klausimas. Äh, Dėkoju už tokį pristatymą šių teisės aktų mane domintų tokie konkretūs projektai kaip Afrikos fondas, per kurį įgyvendinami atitinkami projektai. Mes turėtume orientuotis į vystimosi tikslus. E, taip pat toliau yra E, žemės ūkio e, kategoriją, e, atsinaujinančios energijos kategoriją ir pagal tai mes planuojame atitinkamus projektus, bet problema yra ta, kad kai vykdomas projektas, tai dažnai yra e, tas organizacinis laikotarpis ir laukimas nesutampa tų e, lėšų. Ir e, ypač, kai kalbama apie techninius įrenginius, tai yra labai sudėtingas e, planavimas, nes reikia e, surinkti tuos įrenginius, juos prižiūrėti ir dažnai e, atsiranda klaidų. Aš mačiau daug projektų biudžeto kontrolės komitete, kai ta įranga buvo pastatyta, bet paskui labai greit pradėdavo nebe, nebeveikti. Todėl yra labai svarbu, kad būtų atsižvelgiama į tai, kad reikia prižiūrėti, teikti techninę priežiūrą e, tie, tiems e, aparatams ar įrenginiams, kurie yra e, pastatyti. Iš tiesų atsakymas tai bus kaip Jerevano radio, iš principo taip, bet dažniausiai yra kalbama apie specialias teises, apie atskirų fondų. Taip pat norėčiau paprašyti, kad atitinkami fondai būtų specifikuojami tai tuomet pasitelkus e, sveiką protą būtų galima įgyvendinti tam tikrus projektus, bet aišku reikia remtis e, tuo, kas yra parašyta, kas e, yra finansinėme reglamente ir, ir dėl investicijų yra priimamas kitas sprendimas, tai yra jie dalyvauja kita, kitose viešuosiuose pirkimuose negu likusi projekto dalis. Taigi, tai yra du skirtingi viešieji pirkimai ir man atrodo, kad nė, nėra jokios problemos um, įgyvendinti, tai todėl aš nelabai suprantu jūsų problemos. Bet e, jeigu aš gaučiau kažkokią konkrečią informaciją, tai galbūt aš galėčiau atsakyti ir kažkaip jums padėti. Norėčiau pasveikinti biudžeto komiteto pirmininką. Aš e, trumpai pristačiau, dėl ko pavyko susi, susitarti, dėl ko nepavyko susitarti trišalėse dėrybose. E, kolega Celeris, prašo žodžio. Kiek žinau, dažniausiai situacija būna tokia, ar aš pats kažkada e, esu susidūręs su lėšų pagal ES fondą, e, iš, iš ES fondo įgyvendinimą. E, ir dažnai būna taip, kad ES finansuoja arba iš dalies finansuoja, o tas pirminės investicijas, o paskui tas naudos gavėjas yra atsakingas už tai, kaip yra toliau tvarkomos tos investicijos ar ta įranga. To, už tai nebėra atsakingas ES fondas. Ir kolega Rubikas visiškai teisingai pastebėjo, kad dažnai vyksta taip, kad yra pastatoma atitinkama įranga, bet jinai vėliau yra nenaudojama dėl to, kad nėra kvalifikuotų personalų, dėl to, kad nėra noro ją. Ja E, ją e, naudoti, arba tiesiog, kad trūksta lėšų. Ir galiausiai tas projektas nepasiekė to rezultato, kokio mes tikėjomės. Praėjusią savaitę, e, pavyzdžiui, aš buvau susitikęs su keletų pilietinės visuomenės atstovų iš tam tikrų Afrikos valstybių valetoje prieš porą metų buvo pažadėta, kad bus įkurtas atskiras investicijų fondas Afrikai, Afrikos šalims. Ir manęs klausė konkrečiai, kada jau pradės veikti tas investicijų fondas, e, kada jie galės ką nors e, daryti kažkokius projektus įgyvendinti tose valstybėse, kad pagerintų situaciją. Tai aš negalėjau atsakyti į tą klausimą, nes mes nesame kompetitingi kalbėti apie fondus, tai yra ne mūsų kompetencija. Manau, E, aš manau, kad šitas problemas reiktų išspręsti dvi šalių pagrindų. Manau, kad mes turėtume siekti geresnių rezultatų e, tvarumo srityje ir aišku, jeigu mes įgyvendiname projektus ir paskui dar būsime atsakingi už jų techninę realizaciją e, tolimesnius dešimt metų, tai tikrai tai prie nieko neprives. E, taigi baigiame šią diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto. Dabar skelbiu ketvirtąjį darbo tvarkės punktą, tai yra kovos su sukčiavimu veikla Italijoje. Aš norėčiau nuoširdžiai pasveikinti e, poną ministrą. Verona. E, jūs esate e, sekretoriato, e, Europos reikalų sekretoriato ministerijoje vadovas. Taip pat mes tikimės, kad atvyks vyriausiasis vadas, generolas leitenantas Giorgio Toši. Ir iš organizacijos Gardė di Finansą. iš finansų policijos. E, taigi, ponė ministrė, e, sveikinu Jūs atvykusi ir siūlyčiau pradėti. Grazie, prezidente, grazie innanzitutto. Dėkoju. Dėkoju, gerbiama pirmininkė, dėkoju Jums už nuoširdo prieimimą. Labai ačiū, kad Guardia di Finanza dabar turi galimybę E, pristatyti mums kaip kovos su sukčiavimu tarnybai Italijos rezultatus šioje srityje. Norėčiau perduoti Sandro Gossi, valstybės sekretoriaus linkėjimus, jis turėjo atvykti pas jūs šį vakarą, tačiau turėjo likti Romoje dėl tam tikrų politinių reikalų. Norėčiau padėkoti Jums visiems parlamento nariams komitete dirbantiems už galimybę mums dalyvauti šiame posėdėje. E, kolegos tuoj turėtų atvykti kolega Tardi ir Toski, jie kažkur parlamento koridoriuose, taigi tikrai jie atvyks e, tuoj pat. Aš dabar keletą minučių norėčiau paskirti e, savo laiko ir pristatyti jums bendrąją situaciją, kad jūs e, galėtumėte suvokti, kuo mes vadovavomės, kokią filosofiją guodė finansai vyriausybėje ir AFKOS, kovodami su sukčiavimu. Strasbūre. Esame dabar ir pristatome Jums Europos parlamente mūsų darbą šiame sektorė. Aš tikrai trumpai kalbėsiu ir mes iliustruosime uh, jums pavyzdžiais mūsų darbą kovojant su sukčiavimu. Kalbėsime apie mūsų veiklą ir apie tai, kaip organizuojame savo darbą. Taip pat papasakosime jums apie bendradarbiavimą su kitomis institucijomis kovant su sukčiavimu. Aš jums norėčiau parodyti vieną leidinį, jį galime išdalyti visiems, kad jūs galėtumėte geriau susipažinti su mūsų veikla ir uh, genera, uh, suteiksiu ponui atardė vėliau žodį, kad jis jums pristatytų e, mūsų darbus konkrečiau. Ir norėčiau dar pasakyti, kad kova su sukčiavimu yra mūsų nacionalinės strategijos dalis kovoti su sukčiavimu ir apsaugoti Europos biudžeto lėšas. Ir tai yra bendra e, kompetencija nacionalinių ir ES kompetencijų. Bet labai svarbu, kad nacionalinės institucijos dalyvautų darbe ir kad e, suvoktų, kad nacionaliniu mastu jos turi dirbti. Tikrai labai svarbu e, dirbti ne viską vietoje, nes ne viską galime, e, galite padaryti Briuselėje Strasbūre. Nesukontroliuoto, nebus įmanoma sukontroliuoti visų neteisėtų operacijų vykstančių kažkur valstybėse narėse ir dažnai veiksmai ir driekiasi per valstybių sienas. E, kalbu apie kovą su sukčiavimu. Mes turime turėti gerai struktūrizuotas, motivuotas pajėgas namie. Aišku, nacionalinės institucijos turi tarpusavėje bendradarbiauti dėl to, kad to reikalauja ši nusikalstama veikla, jos pobūdis. Tai yra sukčiavimas naudojant ES biudžeto lėšas. Dėl to reikia glaudaus bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Ir labai svarbu, kad nacionalinės institucijos sugebėtų uh, lyderės būti šios visos veiklos egzistuoja dabar matome skirtumų tarp valstybių narių dėl darbo praktikos ir mes turime dirbti kartu, kad sutelktume visus reikalingus pajėgumus valstybėse narėse ES, kad būtų galima dalytis e, darbais siekiant mūsų bendrų tikslų. Ir mes šį vakarą lankomės jūsų posėdėje tam, kad pristatytume mūsų rezultatus, kurie netokie jau menki. Ir dabar steiksiu žodį generolui majorui Atardį, kuris pristatys jums išsameu e, mūsų darbus. Bet aš norėčiau pateikti jums gana iliustratyvų pavyzdį. matome, kad pastaraisiais metais sumažėjo sukčiavimo ir nederamos veiklos atveju Italijoje 62 procentais tarp 15 metų ir dabar sumažėjo tiek sukčiavimo atveju, tiek pažeidimo atvejais. E, Generos Meuras Atardis pristatys Jums informaciją apie klaidų lygio sumažinimą, kuris taip pat užfiksuotas. Reikia pasakyti, kad dirbama tikrai labai veiksmingai įgyvendinant rekomendacijas, gairias Olafo. E, jos buvo mums labai naudingo, bet paliksiu šį klausimą kitiems kolegoms pristatyti plačiau. Jie pristatys taip pat mūsų struktūrą, jos santykių su ministro pirmininko kabinetu Manau, kad e, ponai e, Toskira Tardė pristatys jums e, kur kas plačiau šią informaciją. Bet aš norėčiau dar papasakoti Jums apie tai, ką daro mūsų skyrius ES lygmenių. Mums tikrai reikia veiksmingesnių, tvirtesnių veiksmų ES lygmenių šiame sektoriuje. Mes e, suprantame, kad Europos institucijos turimtis lyderis vaidmens taip pat kartais reikia patobulinti Euro teisės aktus ir reikia geresnį koordinavimą veiksmų tarp valstybių narių užtikrinti. Mes tą esame e, jau e, atlikę, gyvendame bendrus įvairius planus ir generos majoras Atardis, aš manau, tikrai jums pristatys konkrečiau šį klausimą mes gyvendiname įvairius projektus, planus ir kitos valstybės narės ima iš mūsų pavyzdį ir vadovaujasi mūsų planais. Taip pat e, kandidatės šalis ar partnerės domisi mūsų praktika. Mes esame tarsi varomoji jėga ir tai e, mūsų toks lyro vaidmuo leido mums užmėgsti nemažai partneriškų santykių tarp įvairių struktūrų. Uh, ir e, institucijų šalyse kandidatėse įvairi vyksta veikla, e, keičiamas informacija, vykdomi mokymai. Ir mes tikrai e, galime daug ką pakeisti, mes matome, kad mums sekasi ir šalys, su kuriomis bendradarbiaujame, yra tikrai dėkingos, gauname labai palankę informaciją, palankius vertinimus. Generolas Toskė apie tai kalbės. Ir aš norėčiau pasakyti, kad mes tikrai matome, jog prevencijos srityje dirbama labai gerai ES lygmenį, taip pat ir susigražinant lėšas išieškant jas. Prevencija yra nepaprastai svarbi, taip pat mes bėgant metams supratome, kad nepaprastai svarbu yra šiame sektorije už, užtikrinti, kad bus dirbamas rimtas prevencinis darbas, nes Vėliau, jeigu pereiname prie kitų etapų, tai yra išieškojimo lėšų e, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo, tai ta veikla yra kur, kur kas sudėtingesnė negu prevenciniai veiksmai, kalbant praktiškai. Tikrai reikia akcentuoti prevenciją ir taip pat mokymą viešosios administracijos darbuotojų, švietimą. Mūsų atveju Italijoje regionai vaidina labai svarbu vaidmenį, netgi pagrindinį vaidmenį, gyven, e, naudojant lėšas ir užtikrint kontrolę, pavyzdžiui, sanglaudos ar žemės ūkio fondų lėšas naudojant ir jas kontroliuojant. E, labai svarbu deramai apmokyti žmonės dirbančius įvairiose administracijos lygmenyse, regionuose, taip pat reikia užtikrinti, kad informacinės technologijos būtų uh, E, nepasenusios. Mes turime turėti būtinus duomenys, nes šis sektorius yra nepaprastai sudėtingas. Komunikacijos ryšių kanalai e, labai svarbus. Net ir nacionalinių lygmenių yra labai e, sudėtinga viską užtikrinti kontrolę deramą ir reikia tokios informacijos, kuri leistų žmonėms palyginti tam tikrus duomenis, su jais susipažinti. Ir dar prieš baigdamas norėčiau štai ką pasakyti. Tai nėra kažkoks atskiras, atsietas veiksmas ar struktūra. Tai yra susijęs su Italijos vyriausybės prioritetais. Mes stipriname savo darbą kovodami su sukčiavimu, bet taip pat mes stipriname savo pastangas, kovodami su pažeidimais. Mes taip pat labai daug dirbame valstybės pagalbos kontrolės srityje. Norime užtikrinti, kad nekiltų problemų taikant ES konkurencijos teisę. Ir mes būtent dirbame šioje srityje, mes turime užtikrinti nuoseklumą, reikia, kad val, mūsų valdžios veiksmai atitiktų ES teisės aktus, jų turinį. Aš taip pat turiu pasakyti, kad mes dirbame šioje srityje ir todėl, kad manome, kad jeigu kažko prašome iš Europos, tai mes taip pat turime e, pademonstruoti, kad mes esame patikimi partneriai ir uh, Aš esu tikras ir mūsų vyriausybė e, siekia užtikrinti, kad teisinės valstybės principai bus įtvirtinti, kad tai yra svarbiausias dalykas, norint užtikrinti darnų, tvarų ES konstruktą. Ir jeigu bus kitaip, tai tokios struktūros kaip ES gali patirti labai rimtų sunkumų ir mes tokia dvasia vadovau, vadovaudamėsi kovojame su sukčiavimu, e, teisės aktų pažeidimais, kovodami su įvairiais pažeidinėjimais bei kitose sityse. Teisinės valstybės e, viršenybė, įstatymo viršenybė, teisinės valstybės principai turi būti visuotinai taikomi ir turi tas požiūris atitikti uh, E, projekto dvasia. ES yra valstybių narių projektas, turime užtikrinti teisinės valstybės principus ir kovoti su nederamu įvairių priemonių naudojimu, e, įskaitant e, piniginės lėšas. Tai yra struktūrų, mes kalbame apie ES kaip teisinę tam tikrą struktūrą ir mes turime ginti tą struktūrą. Dabar baigsiu, o dabar uh, Norėčiau padėkoti generolams Toski ir Atardi, dėkoju jiems už jų darbus. Jie dirba tikrai puikiai šiame sektoriuje ir labai džiaugiuosi, kad galėjau pasisakyti šį vakarą posėdį. Dėkoju. Biudžeto kontrolės komitetas labai džiaugiasi, kad Italijos vyriausybė lygi šiol buvo labai patikimas e, partneris kovoje su sukčiavimu ir tikrai to negalime pasakyti apie visas valstybės narės. Italija taip pat palaikė ir Europos prokuratūros idėją ir pridėtinės vertės mokesčių įtraukimą į kovos su sukčiavimu sistemą. Aš manau, kad su Italija, jeigu būtume intensyviau bendradarbiavę, būtumėm tikrai pasiekę daug daugiau negu bendradarbiaujant su kai kuriomis kitomis valstybėmis narėmis. Taigi mano pripažinimas. Dabar norėčiau pakviesti kalbėti vadą generolą majorą Francesco Atardik. Prašau. Sveiki. Labas vakaras visiems. Labas vakaras, ponius ir ponai. Nu, aš esu Franko Tardi. Aš e, dirbu e, kovos sukčiavimo padalinyje, Guardia di Finansa, e, kovos sukčiavimo e, prevencijos skyrius vadovas. Esu norėčiau padėkoti komiteto vadovai, ponė Grėslė, už kvietimą. Taip pat norėčiau padėkoti e, ministrui Nikola Verola, taip pat užsienio reikalų tarp ministeriniam komitetui, tarp žiniam komitetui ir Europos reikalų departamentui, e, generolui Toski už bendradarbiavimą. Mūsų skyrius e, yra vyriausybėje ir mes konkrečiai e, siekiame užtikrinti teisės aktų įgyvendinimą. 92 metais vasario mėnesį buvo įkurtas mūsų padalinys ir mes priklausome e, ministro pirmininko kabinetui nuo 12 metų gruodžio mėnesį. Mūsų komitete yra aukščiausio lygio e, struktūrų atstovai, kurie už, e, atsakingi yra už ES fondų įgyvendinimą, stebėseną įgyvendinimo. Ir mes uh, turime koordinuoti nacionalinius, regioninius administracinius padalinius, kurie kovoja su sukčiavimu ir pažeidimais e, siejamai su fiskalinė politika, e, bendra žemės ūkio politika ir struktūriniais fondais. Mes turime priemonių e, išsamei įsigirinti į nederamą veiklą. Taip pat mes esame struktūra, kuri e, užtikrina prevenciją ir užtikrina sklandžią kovą su sukčiavimu. Mes e, taip pat esame AFKOS. E, taip, dirbame su taip vadinamu AFKOS padariniu pagal reglamentą 843-2013 žinome, valstybės narės privalo e, įkurti tam tikras struktūras, kurios užtikrintų bendradarbiavimą, kovojant su e, sukčiavimu, kad būtų galima keistis informaciją, įskaitant operatyvinę informaciją ir dirbama kartu su Olafu. Trečias straipsnis e, sako, kad 2008 metais e, valstybės narės įkūrė E, specialų koordinavimo padalinį. Tai yra panašus, mūsų, mūsų atveju panašus padalinys yra KOLAF. Ir mūsų veikla yra dviejopa. Mes e, žiūrime į europinį ir nacionalinį lygmenis. Europinis lygmenis, lygmuos susijęs su e, dalyvavimu tarybos darbe, tai yra grupėje, kuris skirta e, E, kovoti su sukčiavimu ir taip pat Kokolaf grupėje dirbame. Europos koordinavimo komitetas e, kovoje su sukčiavimu. Ir mes nagrinėjame temas susijusią su sukčiavimu ir apibrėžėme strategiją, kuri gyvenama ES lygmenių. Siekėme palengvinti informacijos e, srautus, e, prisidėti prie Olafo ir komisijos darbo ir taip pat dirbame kartu, siekdami apsaugoti ES finansinius interesus. Taip pat e, žinome, kad dirbame ir su kitais partneriais, siekdami užtikrinti, kad būtų kaip galima mažiau sukčiajimo atvejų. Mes taip pat įgyvendame gerosios praktikos principus. Uh, E, Europos kontekste kovos su sukčiavimu padalinys užtikrina, kad EFKOS e, parengs dokumentus, kurie yra būtini Europos komisijai. Pavyzdžiui, buvęs 125 straipsnis metinis e, klausimynas, kuris pagrystas straip, 325 ES veikimo staties straipsnių. Taip pat Kokolaf GAF e, techniniai susitikimai yra labai svarbus. Ir mes atitinkamai formuojame nacionalinę poziciją, Italijos poziciją. Ir mes taip pat e, teikėme informaciją apie pažeidimus ES biudžetą gyvendinant ir sukčiavimo atvejus. Ir vyksta IMS e, e, pažeidimų valdymo sistema veikia, kurios struktūrai mes keičiamės informaciją. Nacionalinės atitinkamos tarnybos ir regioninės e, yra atsakingos už tai, kad būtų teikiama informacija tai sistemai. Mes norėdami sustiprinti įgyvendinimą deramą teisės aktų turime uh, tam tikrą tinklą tiek centriniu, tiek e, regioniniu lygmeniu ir e, visi atsakingi už šį sistemą dalyvaujame, tokiu būdu keičiamas informacija ir pažangiaja praktika. Ir mes galime iškart e, pradėti reaguoti, jeigu išaiškėja, kad yra pažeidimų. Norėčiau dar konkrečiau apie tai pakalbėti kas, pavyzdžiui, vyksta Italijoje, yra maždaug 300 daugiau netgi nu, vartotojų. Vien 17 metais, dar nesibaigė šie metai, kaip žinia, mūsų skyrius e, daugiau negu tūkstančių atvejų suteikė paramos įgyvendinant e, sistemas arba suteik, sureaguota į pagalbos prašymus iš įvairių, atkeliausius iš įvairių administracijos struktūrų. Ir mes turėtume taip pat pakalbėti apie specialius padalinius, kurie yra atsakingi už iš jų palaikymą tarp nacionalinių ir regionių institucijų, kad būtų galima deramai išnagrinėti e, ir baigti procesą susijusiu su sukčiavimu. Tokiu būdu išieškomas yra neteis, neteisėtai išmokėtos sumos. Mūsų e, skyrius es kenkiančio sukčiavimo prevencijos skyrius e, atlieka tarsi dviejų pavaidmenį siekdamas išaiškinti, užtikrinti, kad neteisėtai išmokėtos lėšos būtų sugražintos. Mes e, teikiame informaciją nacionalinėms ir, ir regioninėms audito struktūroms, taip pat ir valdymo struktūroms. Tai reiškia, kad turime dirbti kartu su tais, kurie gerai, geriausiai pažįsta vietos teritoriją, tai yra regioninės struktūros. E, visa mūsų veikla AFKOS yra išdėstoma yra ataskaitoje, mes ją kasmet teikėme nacionaliniam parlamentui ir uh, rengiama mes įgyvendame kovos sukčiavimo strategiją ir pateikiami rizikos vertinimai, taip pat visa informacija e, surinkta apie pažeidimus ir sukčiavimą. Taip pat e, strateginiai veiksmai yra siūlomi, kurių reikėtų imtis ateityje tam, kad būtų galima pasiekti atitinkamų tikslų e, ateinančiais metais. Dėl rizikos vertinimo Metinėje ataskaitoje yra pateikiama daug duomenų, įvairių lentelių, grafikų, lyginami įvairūs metai, kurie atspindi tendencijas e, pagal skirtingas rytis. Ir jūs matote dabar skaidrėje tam tikrą informaciją, iš kurios matyti, kad labia, daugiausiai pažeidimų yra susijęs su struktūriniais ir investiciniais fondais beveik 70 procentų visų pažeidimų. ES lygmenių ir Italijos duomenys atitinka. Tai tas procentas yra patvirtintas struktūriniai fondai. E, e, labai dėlis procentas. Ir matome pažeidimų taip pat, matome, kad atsiranda sukčiavimo tarptautiniu mastu. E, Pavyzdžiui, atsiranda sukčiam atveju, kai, sus, kai už tai atsakingi operatoriai veikiantys skirtingose valstybėse narėse, keliose valstybėse narėse. Apie tai kalbėjome 16 metų ataskaitoje. Tiksliau, Olafas apie tai kalbėjo 16 metais, nes jau buvo e, nustatyti tie atvejai tarptautinio masto pažeidinimų ir buvo kalbama apie tai, kad reikia pakoreguoti teisės aktus, kad būtų galima veiksmingiau kovoti su tokio tipo sukčiavimu. E, manau, kad trūksta koordinavimo tarp skirtingų valstybių narių veiksmų. Mes taip pat galvojame, kad reikia sustiprinti sprendimų prieimimą ir užtikrinti geresnį organiz... E, koordinavimo veiksmų tarp struktūrų, kurios užsima kova su sukčiavimu. Mūsų tarnyba, mūsų padalinys yra pastarysiais metais sukaupęs labai daug patirties, dirbdamas ir su kitomis valstybėmis narėmis. Mes esame e, prisidėję prie labai svarbių veiksmų, e, kurie buvo gyvendami Olafui vadovaujant. Ir Mes siekėme ištirti sukčiavimo atveju ir taip pat siekėme užsimti prevenciją neteisingo, neteisėto es lėšų panaudojimo ir tam mums reikia tyriamųjų struktūrų. Tas, pažiūrėjau, tokios struktūros turi turėti galimybę e, gilintis į visą finansinę grandinę, tikrinti sąskaitas, kad būtų galima nustatyti, kas vyksta ekonominio operatoriaus e, viduje, pavyzdžiui, kaip tvarkoma apskaitos sistema, kaip išrašomos sąskaitos. Ir tokiu būdu, kaip ką tik tai sakė ministras Varola, AFKOS e, yra apsisprendęs teikti e, paramą komisijai, kad būtų galima prisidėti prie sprendimo prieimo proceso. Ta mes darėme 16 metais E, bendarbiavimo projekte sektorė, kuris užsima kovą su sukčiavimu. Mes e, labai džiaugiamės gaidami jums išdalyti specialų savo leidmenį, kur, leidinį, kuriame yra mūsų pasiūlymai. Taip pat E, reikia pasakyti, kad mes bendradarbiavame su kai kuriomis šalimis ir mes kartu su jomis kalbėjome apie problemas, e, kurios pasitaiko kovojant su sukčiavimu. Ir vienas bendras veiksnys, kuris išryškėjo, yra stoka teisės aktų, kurie ir taip pat trūksta paramos, e, skirtingos administracinės struktūros nepakankamai remia vienos kitos e, užsimdamos, vienos kitas užsimdamos tyrimais, kai vykdomi tyrimai. Ir mes e, matome, kad informacijos rautai gali palengvinti mūsų kovą ir reikėtų tokių struktūrų visose valstybėse narėse kaip mūsų struktūra AFKOS. E, maždaug prieš metus vyko Europos parlamente Briuselėje susitikimas. Jam pirmininkavo parlamento pirmininkas Tajanės ir vicepirmininkas Sasoli. kalbėjome apie šią problemą ir buvo pasakyta, kad ši problema mums yra nepaprastai svarbi. Ir dabar mes su pasididžiavimu galime pasakyti, kad mūsų pasiūlymai, mūsų planai sulaukė didelio susidomėjimo ne tik šiame komitete, aš dėkuoju ponai Greislį už tai, bet ir Europos parlamento e, plenarinėje sesijoje buvo svarstamas šis klausimas. E, gegužės 16 dieną buvo priimta rezoliucija ir 50 penktojoje pastraipoje tos rezoliucijos buvo pripažintas mūsų pasiūlymas. Konkrečiai buvo pasakyta, kad Europos parlamentas siūlo, kad komisija turėtų naudoti kaip išeities tašką tarpinę peržiūrą reglamento 883-2013 dėl Olafo tyrimų. Tai turėtų būti pradžia visų darbų. Aš tikiuosi, kad komisija pradės įgyvendinti savo e, tuo, tuos dar, darbus ar užduotis, e, ko paprašė parlamentas, tai yra pateiks pasiūlymus dėl e, reglamento 883-2013 peržiūros kad būtų galima veiksmingiau kovoti su sukčiavimu ir kad bus paskatintas tokiu būdu bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir kad mes galėtume AFKOS kontaktinius e, punktus e, geriau panaudoti, koordinuodami savo veiklą. Dabar baigdamas aš norėčiau pasakyti, kad tam, kad būtų galima pagerinti palaikyti e, mūsų ryšius, taip pat informacijos mainus tarp struktūrų, AFKOS struktūrų skirtingose valstybės narėse turėtume gyvendinti toliau bendradarbiavimo projektus ir vienas tokių yra e, bendradarbiavimo projektas numeris 2. Jo paskirtis yra keistis patirtimi apie tyrimus ir taip pat vykdyti bendrą operacinę veiklą. Pavyzdžiui, dvi ar trys valstybės narės vienu metu galėtų vykdyti tam tikrą veiklą ir tokiu būdu mes užtikrintume savo darbo kokybę geresnę, kovodami su sukčiavimu. Manau, kad visa tai yra uh, susijęs su Europos parlamento požiūriu, tai atspindi Europos parlamento požiūrį, to išreikštą toje rezoliucijoje. Kalbu apie bendrus veiksmus. O jeigu kalbėsime apie nacionalinį e, vaidmenį, tai AFKOS siekia sustiprinti ir prevencinius veiksmus, užkirždamas kelią neteisėtiems veiksmams mes esame įkūrę darbo grupę ir bus sukurta joje informacinių technologijų platforma skirta kovai su sukčiavimu ir atsiras duomenų bazė ir e, įvairios struktūros susijusios su finansinės ir kitais e, nusikaltimais teiks informaciją ir mes E, sieksime, kad ES, už ES lėšas atsakingos institucijos sukurtų tam tikrą veikimo būdą kad būtų deramai užfiksuojami pažeidimai tiek ES, tiek valstybių narių mastu. Rugsėjo mėnesį buvo pradėtas įgyvendinti priemonių paketas skirtas kovai su sukčiavimu. E, ministerijos pasirašė tam tikrus įsipareigojimus, memorandumus, susiekdamas geriau vykdyti šią veiklą ir e, taip pat bus fiksuojami dažniausiai pasitaikantis nusikaltimai, pažeidimai įgyvendinti ES lėšas ir taip pat asmenys atsakingi už patikras stebėsena e, turės galimybę greičiau nustatyti sukčiavimo atvejus, išeikvojimo atvejus ir taip pat galėsime lengviau išieškoti neteisėtai išmokėtas lėšas. Kur kas anksčiau bus galima pradėti taikyti tam tikrus veiksmus patikros metu e, kultūros e, paveldo ir turizmo ministerija taip pat e, mūsų dirba vadovaudamasi tuo e, tarpusavio supratimo memorandumu dėl informacijos teikimo. Pavyzdžiui, jeigu pasitaiko sukčiavimo susijusio su paveldu ar turizmu teikiama informacija. Mes taip pat planuojame ir kitus veiksmus, kurie skirti bus e, profesionalams e, užsimančiais kontrole lėšų panaudojimo. Sutelkti juos norėsime, taip pat apskaitininkus ir teisininkus sieksime suburti. Ir tai bus labai svarbu siekiant sumažinti klaidų lygį susijusi su ES e, lėšų naudojimu reikia taip pat galvoti apie mokymų specialistų, kuriuos reikia deramai paruošti. Tas sąrašas, tokių asmenų sąrašas yra labai ilgas. Baigdamas norėčiau užtikrintai pasakyti, kad mūsų padalinys, mūsų AFKOS yra sukaupęs pakankamai patirties ir mes turime pakankamai žinių, dirbdami su skirtingomis administracijos struktūromis ir mes tikrai galime būti patikimų partnerių ES institucijoms ir visoms institucijoms e, šalise, par, valstybėse narėse, mūsų partnerėse šalise. Mes E, tikrai sieksime ir toliau dirbti veiksmingai, kad galėtume užtikrinti, jog deramai būtų naudojami ES e, finansiniai ištekliai. Aš dabar būsiu pasirengęs atsakyti Jums į klausimus ir pateikti daugiau informacijos. Ačiū Jums už šitą išsamų pranešimą. Aš norėčiau dar pasiaiškinti vieną dalyką ir ačiū Jums už pateiktus dokumentus. Ar tai Europos skaičiai, ar Italijos skaičiai, kuriuos Jūs čia mums pateikėte? Čia Europos skaičiai. Tada aš supratau teisingai. Generolė Toski, dabar suteiksiu žodį jums. Sveiki atvykę į mūsų posėdį. Pirmininkė. Gerbiama biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė, norėčiau pirmiausia jūs pasveikinti, asmeniškai pasveikinti nuo mūsų finansų policijos norime labai Jums padėkoti, kad pakvietėte mus į šį aukšto lygio posėdį pasisakyti. Šis renginys yra vieno tokio platesnio mūsų plano dalis. Mes, jeigu norime užtikrinti ES ekonominį ir finansinį saugumą, turime laikytis tos platesnės strategijos. Tai yra bendradarbiavimo projektas kovoje su sukčiavimu yra dokumentas, kuriame pateikiama analizė. Ir tos analizės pagrindų reikėtų parengti reglamentą, kuris galėtų padėti bendradarbiauti valstybėms narėms, kovojant su sukčiavimu struktūrinių fondų srityje. Ši inicijatyva buvo pateikta COCOLAF, sukčiavimo prevencijos koordinavimo komitete. Ir mes ministrų kabinete nagrinėjame šios klausimus, turime daug bendradarbių ir manome, kad reglamentas šioje srityje būtų labai veiksmingas, kovojant su sukčiavimu, tyriant sukčiavimo atvejus ir galėtų prisidėti prie geresnio teisminio persekiojimo institucijų bendradarbiavimo Europos Sąjungoje. Manau, kad reikia skatinti administracijų bendradarbiavimą šioje srityje ir Europos. Ir Italija, dirbdama GAF darbo grupėje ir pirmininkaudama kažkur tuo laikotarpiu ES taip pat labai stengiasi šios klausimus, šių klausimų nagrinėjimą paspartinti. Taip pat mes esame įsteigę finansų policijoje specialų skyrių, kuris kovoja su sukčiavimu ES finansavimo srityje. Ir šios skyrius darbuotojai yra įtraukti į minėtos iniciatyvos visas veiklas. Mes taip pat stengiamės keistis informaciją, stengiamės kalbėti ir apie bendrus tyrimo metodus, ir patys kaip finansų policija visų pirma atliekame policijos, ekonominės policijos vaidmenį, esame tam tikrą mokesčių inspekciją ir, arba finansų inspekciją ir prižiūrime, kaip yra leidžiami bendrijos pinigai taip pat ir valstybės lėšos. Mes tengiamės, kad lėšų administravimas vyktų kuo sklandžiau. Dar 99 metais Euro, Italijos parlamentas, remdamasis ES teisės aktais, įsteigė mūsų skyrių ir įpareigojo jį kovoti su neteisėtų ES lėšų panaudojimu bei užkirsti tam neteisėtam panaudojimui kelią. Toks ir yra mūsų komiteto mūsų skyriaus darbas ir finansų policija turi tam išteklių ir šiuo metu mes tų išteklių ir instrumentų bei įrankių turime gana nemažai ir jie yra pakankamai sudėtingi. Mes veikiame ne tik kaip policija, kaip kriminalinė policija, bet galime pradėti ir drausminės procedūras – ir galime persekioti sukčiavimo atvejus, kovoti su pinigų plovimu ir užsimti kitais veiksmais. Kitaip sakant, Italija įgyvendino tai, kas yra nusakyta ES sutartyje dėl ES veikimo, jos 325 straipsnėje. Ten yra pasakyta, kad valstybės narės turi kovoti su sukčiavimu, kuris vykdomas ES lėšų atžvilgių tomis pačiomis priemonėmis, kuriomis kovoja su sukčiavimu, kuris kenkia nacionaliniams finansiniams interesams. Taigi ta, tai vadinamasis lygybės principas, kurį mes įgyvendinome ir kuriuo mes labai, kurio įgyvendinimu mes labai didžiuojamės. Kad būtent mūsų finansų skyrius mūsų finansų policija, kuri egzistuoja jau 240 metų, kad jai buvo patikėta ši užduotis, tuo mes taip pat labai didžiuojamės. Mes kūrėme ir strateginės nuostatas dėl kovos su sukčiavimu, bet taip pat atsakome ir už tarptautinių santykių palaikymą bei bendradarbiavimą su kitomis kontrolės institucijomis. Taip pat atliekame rizikos analizę ir nagrinėjame duomenis tiek mūsų vidaus duomenų bazėse, tiek ir atsižvelgdami į tai, ką gauname iš išorės. Mes turime metodiką, kaip galime praktiškai spręsti klausimus, turime gerą techninę bazę. Ir turime taip pat skyrių, kuris nustato, kokie metodai yra patys efektyviausi. Viena iš jo, vienas iš šios skyriaus uždavinių yra, pavyzdžiui, nustatyti, kokios įmonės ar kokie ūkio subjektai yra ypatingai jautrus rizikai arba ypatingai rizikingi. Visai neseniai mes atlikome, mes įsteigėme nenolatinę tyrimo darbo grupę, kuri pati gali tiesiogiai tirti pažeidimus. Taip pat mūsų tarnyboje yra specialus skyrius, kuris kovoja su sukčiavimu leidžiant ES lėšas. Ir šis skyrius bendradarbiauja su atitinkamu Europos ministerijoje esančiu skyriumi, kaip kalbėjo generolas Atardi. Taip pat visose regionų sostinėse m, mm, įsisteigusios finansų policijos grupės taip pat turi tokius skyrius, kurie prižiūri valstybės lėšų leidimą ir taip pat ir ES lėšų valdymą ir stebi, ar nėra sukčiavimo kenkiančio ES biudžetui. Taip pat teritorinėme lygmenyje yra dar ir daugiau smulkesnių skyrių, kurie yra pavaldus finansų policijai, kurie žiūri, kad ES lėšos būtų leidžiamos teisingai. Jo, šie skyriai stebi, ar pinigai išmokėti pagal tikslą, ar jie išleisti taip, kaip buvo numatyta, ypač atidžiai stebima, stebimas žemės ūkis ir struktūriniai fondai. Mes taikome trejopas kontrolės. Tai yra iš ankstinė kontrolė, eksantė kontrolė, dar prieš išmokant skirtas lėšas. Šios kontrolės metu mes tikriname, ar paraiškos atitinka nustatytus kriterijus, ar lėšos tikrai gali būti išmokamos. Kita kontrolės rūšis yra ekspost arba tokia kontrolė, kuri atliekama po to, kai lėšos jau buvo išmokėtos. Šios kontrolės metu mes įvertiname, ar tikrai projektai buvo įgyvendinti, ar buvo suteiktos tos paslaugos. Ir Atliekame tą dažniausiai remdamiesi rizikos analizę, taip kaip to reikalauja ES teisės aktuose nustatytos taisyklės. Na ir trečioji rušis mūsų taikomų kontrolių tai yra spontaniškos akcijos, kontrolės, kurias atliekame esant įtarimams, kad gali būti kažkokių sukčiavimo atvejų. Tie įtarimai paprastai mums suteikiami ar administracijos, arba kokių kitų institucijų, kartais ir gauname nuorodų ir iš policijos. Visos šios kontrolės rūšys viena kitą papildo ir jos taikomos laikantis mano minėtų ES taisyklių. Per pastaruosius penkerius metus mūsų skyrius dirbo labai daug ir tų užduočių mums tenka vis daugiau ir daugiau, nes mes dabar vertiname ir ES lėšų leidimą, tai yra 2012 metų 83 reglamentas, taip vadinamasis augimo dekretas, kuris mūsų kompetencijas išplėtė ir į mūsų veiklos rytį įtraukė taip pat ir pinigų plovimo klausimus. Taigi mes dabar jau kovojame ir su pinigų plovimu. Sus, ir tas pinigų plovimas susijęs ne tik su valstybės, bet ir su ES skirtomis lėšomis. Čia mes taip pat taikome specialias patikras, specialius kontrolės mechanizmus ir remiamės mūsų prezidento 48 dekretu, kuris išleistas dar 988 metais. Atliekame inspekcijas, tikriname įmonės, tikriname kredito institucijas tais atvejais, kai manome, kad jos gali turėti kokiu nors dokumentų, kurie nuvestų prie sukčiavimo atvejų. Mes tada tikriname buhalterijos knygas, uh, tikriname sąskaitas, tikriname dokumentus, juos kopijuojame, juos analizuojame ir panašiai. Tada nustatome, kokie ūkio subjektai mus labiausiai domina, kuriuos reikia atidžiau patikrinti ir tikriname ūkio subjektų santykį su įvairiais finansavimo šaltiniais bei finansų institucijomis. Mūsų įgaliojimai tikrai yra gana platus. Mes taikome konkrečias priemonės ir tas konkrečias priemonės galime taikyti ir regionuose. Čia įgaliojame veikti taip vadinamąją mokesčių policiją. Kitaip sakant, tai yra konkretus įrodymas, kad mes savo uždavinį tikrai atliekame sažiningai. Na, nenoriu čia labai detalizuoti, bet galiu pasakyti, kad tarp 2015 metų sausio ir iki 2017 metų vidurio mes iš viso maž, turėjome maždaug 7 tūkstančius atvejų, kai tyrėme ES lėšų panaudojimą. Ir nustatėme daugybę pažeidimų. Tie pažeidimai apėmė maždaug 900 milijonų eurų, 500 iš jų buvo tiesioginės išlaidos, struktūriniai fondai, o 400 milijonų žemės ūkio lėšos arba bendroji žuvininkystės politika. Kalbu apie tą laikotarpį, tą patį laikotarpį 2015 m. sausis iki 17 metų pavasario. Apie šį laikotarpį mes kalbame ir šiuo laikotarpiu mes apkaltinome, iškėlėme bylas keliems šimtams asmenų dėl sukčiavimo, dėl neteisėto lėšų pasisavinimo, dėl lėšų išvaistimo. Ir konstatavome, kad galime konstatuoti, kad susigražinome apie 60 milijonų neteisėtai išleistų lėšų. Taigi mes esame kažkas tarpinio tarp kriminalinės policijos, ekonominės policijos ir taip veikdami šioje srityje mes remiame taip pat ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos Olafo veiklą. Mūsų finansų policija, Guardia di Finanza, jau daug metų bendradarbiauja su Olafu. Ypač bendradarbiaujame po 2012 metų, kai pasirašėme ketinimų protokolą. Anksčiau toks protokolas dar buvo pasirašytas ir 96 metais. Ten buvo konkrečiai pasakyta, ką mes ketiname daryti, kaip mes ketiname bendradarbiauti. Ir dabar remdamiesi tuo protokolu mes tikslingai keičiamės informaciją apie tai, kokiu veiksmu mes imamės, keičiamės gerąją praktiką, kokie metodai yra patys efektyviausi. Taip pat pranešame, kaip mums sekasi įgyvendinti 883-2013 metų reglamentą, kuriame kaip tik ir yra kalbame, kalbama apie valstybių narių ir OLAF bendradarbiavimą. Čia kalbama apie tai, kaip OLAFas galėtų bendradarbiauti su kokiais atskirų valstybių institutais, kokiais e, tam tikrų finansinių institucijų skyriais būtų naudingiausia bendradarbiauti. Mes taip pat, tas mūsų bendradarbiavimas taip yra pakankamai konkretus. Mes įgyvendiname bendras priemonės ir per pastaruosius du metus mes tikrai ištyrėme labai daug atvejų ir labai daug dirbome koordinuotai ir ištyrėme atvejų tiek Italijoje, tiek ir užsienyje. Mūsų veikla tapo tikslingesnė ir dėl to daug efektyvesnė. Manau, kad skaičiai, kuriuos aš jums ką tik paminėjau, tą irgi pakankamai gerai parodo. Iš viso to matyti, kad mūsų tas antrasis skyrius finansų policijoje iš tikrųjų nebereikalo taip glaudžiai bendradarbiauja su ES institucijomis ir padeda Olafui tirti pažeidimus ir tikrai tokiu būdu palengvina jo darbą. 883 e, reglamentas, kurį minėjau, ragina valstybės narės bendradarbiauti su OLAF, nustato to bendradarbiavimo ribas, bet žinoma, OLAFas pats daug, e, daug ko negali daryti valstybėse narėse, jis negali uh, imtis kažkokių tyriamųjų veiksmų kiekvienoje valstybėje narėje. Tačiau per mus dabar jie tą gali daryti. Taigi mes esame tam tikras e, Olafo įrankis valstybėje narėje ir tai prisideda prie ES finansinių interesų saugojimo. Finansų policijos e, sukurti tyrimo metodai labai dažnai yra minimi ir Olafo metinėse ataskaitose. Ir mes dirbame ne tik išlaidų srityje, bet ir pajamų srityje e, esančiam sukčiavimui stengiamės užkirsti kelią, kai pavyzdžiui kalbame apie nelegalę priekybą rūkalais. Kaip žinia, Italijoje yra, į, į Italiją yra įvežama labai daug nelegalių cigarečių, tabako gaminių ir bendradarbiaudami mes tikrai labai nemažai šių gaminių jau konfiskavome. Minėjau ir statistiką prieš tai. Statistika rodo, kad mūsų teismai taip pat labai efektyviai dirba ir jau ne vienam šimtui nusikaltelių yra iškėlusi, teismai yra iškėlę bylas dėl sukčiavimo ir lėšų pasisavinimo. Taigi mes, mes tikimės, kad šios bylos bus išspręstos ir lėšas pavyks bent iš dalies susigražinti. Finansų policija. Mes galime taikyti ir kriminalinės policijos veiksmus, galime analizuoti dokumentus ir taip visapusiškai tirti ir finansinius, ir mokestinius nusikaltimus. Turime tikrai labai daug patirties, praktinės patirties ir manome, kad ta patirtis galėtų būti naudinga ir kitiems, jeigu galėtume įgyvendinti, ties, įgyvendinti tiesioginės tarp institucinės pagalbos nuostatas ES. Tai būtų uh, labai labai svarbu, taip užpildytume tokią pavojingą atsiradusią spragą tarp valstybių, tarp valstybių narių. Ir čia kalbam ne apie šiaip savo ką, bet apie didžiulės ES lėšų sumas, kurias reikia saugoti nuo organizuoto nusikalstamumo kadangi vis daugiau nusikalstamos veiklos yra vykdoma tarp valstybinių mastų, netgi globaliai, mes privalome imtis priemonių, privalome rasti tų efektyvių būdų keistis informaciją su valstybėmis narėmis. Ir tai turi vykti dar prieš prasidedant teismo procesams tam, kad galėtume veiksmų imtis greičiau ir kad galėtume žinoti, tiksliai žinoti, kokios yra mūsų tyrimo kompetencijos ribos ir galimybės. Na ir Baigdamas noriu dar kartą paraginti, stiprinti bendradarbiavimą tarp tos organizacijos, kuriai aš atstovauju ir jūsų. Finansų policija pagal mūsų Italijos įstatymus visuomet stengiasi kiek įmanoma geriau apsaugoti teisėtus ekonominius ir finansinius interesus savo šalies ir ES ir šitai prisidėti prie augimo ir klėstėjimo. Ačiū. Dėkojame, ponė generolė, sako pirmininkė. Raudonas siūlas per jūsų pranešimą. Netgi visus tris pranešimus raudas, siejantis raudonas siūlas buvo tas tarp institucinės pagalbos trūkumas, ypač įsisavinant lėšas. Turim ir Eurojustą, turim Olafą, turėsim ir Europos prokuratūrą jau labai greitai, kuriam, žinoma, reikia konkrečių įtarimų tam, kad jis galėtų imtis kažkokių veiksmų. Bet vis dėlto aš norėčiau pasakyti, ko, gal galėtumėt pakomentuoti ar kokį nors pavyzdį pasakyti, kaip jūs įsivaizduojate, kas yra ta oficiali tarpusavio pagalba ar tarp institucinė pagalba, kai kalbam apie struktūrinių fondų uh, pasis, lėšų pasisavinimą. Ar jūs manote, kad čia kalbama tik apie kriminalinius nusikalstimus, kriminalinius tinklus, nes juk egzistuoja bendradarbiavimo tarp valstybių narių galimybė, tik tai galbūt jinai užtrunka šiek tiek per ilgai, jos įgyvendinimas užtrunka šiek tiek per ilgai. Taigi toks būtų mano klausimas. Na ir kitas klausimas susijęs su Olafu ir bendradarbiavimu su Olafu. Skaičiai, kuriuos paminėjote, tikrai daro įspūdį. 3000 asmenų kuriems buvo iškeltos bylos, 7 tūkstančiai bylų, kurios buvo tyriamos, keli šimtai asmenų jau e, yra, keliems šimtams asmenų yra iškeltos bylos, konkrečios bylos. Taigi, aš manau, kad tas tikrinimas, skriningas, išlaidų skriningas, kurį jūs atliekate, uh, galėtų būti pavyzdys visoms ES institucijom, nes niekas valstybėse narėse tikrai niekur to nedaro. Taigi, e, kaip vyksta bendradarbiavimas su Olafu? Kiek jums naudingi Olafo pranešimai jūsų darbe, kuris toks efektyvus? Ir kiek jūs galite pasinaudoti Olafo informaciją keldami bylas? Olafo pranešimų ir ataskaitų teisinis statusas nėra aiškus. Jį reikia dar tobulinti tam, kad bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis vyktų efektyviau. Majoras Atardis sakė, kad Olafas turėtų imtis vadovaujančio vaidmens. Ir aš norėjau jūsų taip pat perklausti, kaip jūs įsivaizduojate, koks tas vadovaujantis vaidmuo turėtų būti kaip tik dabar mes netrukus pers, pradėsime Olafo reglamento persvarstymą ir aš kaip pranešėja galiu pasakyti, kad tai yra labai nedėkingas uždavinys. Taigi, dabar labai geras momentas pakalbėti apie tai, kokia turėtų būti Olafo perspektyva ateityje, jeigu norime, kad jis būtų efektyvi kovos su sukčiavimu institucija. Jūs taip pat nieko nepasakėte apie organizuotą nusikalstamumą bei mafiją. Galbūt galėtumėte ir apie tai truputį mums kažką pasakyti. Mes juk turime irgi, mes irgi turime būti labai atsargus šioje srityje, nes galbūt esame pernelyg naivus. Taigi dabar žodis jums. Sì, grazie. Dėkoju. Dėl Olafo. Sakiau, kad bandėme, bandome visų pirma vykdyti prevencinę veiklą ir e, laiku keistis informaciją su kitomis institucijomis, o ypač su Olafu. Ir čia paminėjau trečio straipsnio ketvirtąją dalį galiojančio reglamento. Pavyzdžiui, 2017 e, metų bendradarbiavimo su Olafu atvejai mes kreipiamės į Olafą e, šiemet dėl leidimų vykdyti e, kontrolę vietoje. Kalba eina apie Italiją. Ir tada mano skyrius perdoda toliau tuos dokumentus antram skyriui. E, mes tarsi koordinuojame praktinę veiklą ir perdodame toliau tuos, tuos nurodymus atitinkamus e, vietos atitinkamoms institucijoms. Ir Olafas kiekvieną kartą mums būna labai dėkingas nes dažnai vyksta bendros tokios e, operacijos Olafo ir vietos pareigūnų. Ką dar galima pasakyti apie Olafą? turime skirtingus, turime parengę skirtingus dokumentus, e, juos parengėme savo darbo grupėje. Pavyzdžiui, yra, pavyzdžiui, dokumentas, kaip praktiškai renkti nacionalinę kovos su sukčiavimu strategiją arba tokios gairės kovos su sukčiavimu arba kova su sukčiavimu vykdant viešuosius pirkimus. Olafas mums suteikė atitinkamą informaciją ir mes tada įgyvendinome e, atitinkamus nurodymus ir ir dažnai Olafas labai, labai teigiamai reaguoja į mūsų įnašą vykdant kažkokius tyrimus. Toliau dėl struktūrinių fondų. Kokie yra dažniausi nelegalaus ES lėšų panaudojimo atvejai. Olafas dabar bando e, tarsi tokią e, suskirstyti tuos įvairius tyriamus atvejus. Pavyzdžiui, dažnai būna suklastotos sąskaitos. Arba, pavyzdžiui, suklastotos deklaracijos, kai pagal deklaraciją tarsi atrodo, kad e, ga, yra visos sąlygos gauti paramą, nors iš tiesų e, tai yra neteisinga situacija. Arba, pavyzdžiui, kažkokios tai kažkokie bankiniai pervedimai, e, kai yra e, bandoma parodyti, kad e, egzistuoja kažkoks kapitalas, kurio iš tiesų nėra. Arba e, lėšų nukreipimas į regionus kur yra palankesnės mokestinės sąlygos arba yra labai tokios sudėtingos schemos, kuomet yra bandoma paslėpti atitinkamas veikas arba apsunkinti jų tyrimą. Taigi yra e, daug įvairių e, klas, klas, e, sukčiavimo metodų ir mes bandome juos įrodyti juos ir atkreipti dėmesį Olafo į tai, kad pavyzdžiui tokio, tokioj situacijoje jau reiktų veikti. Uh, Ir e, todėl yra labai svarbu e, turėti atitinkamą instituciją, kuri galėtų įsikišti ir nacionaliniu lygmeniu. Mes negalime pakeisti valstybinės struktūros, bet tiesiog e, svarbu turėti galimybę e, veikti bendrai. Baigdama savo pranešimą, e, pasakiau e, tai, ką dabar norėčiau pa, pa, pasakyti, kad skirtingos valstybės narės skirtingai kovoja su sukčiavimu. Taigi nėra e, vienodų, vieningų veiksmų. Ir ne visos valstybės narės e, vienodai dėmesio skiria kovai su sukčiavimu. Pavyzdžiui, pakalbėkime apie Olafo e, rekomendacijas e, dėl to, e, kaip turėtų elgtis valstybės narės tyrimų atvejais. Aš atsimenu 2016 m. Olafo metinę ataskaitą ir tenai e, atkreipiamas dėmesys į tai, kad įvairių nusikalstamų veikų skaičius ir bylų tirtų teisme skaičius e, labai skiriasi valstybėse narėse nuo nulio iki kelių šimtų. Olaf nagrinėjo šią problemą ir uždavė klausimą, kodėl e, kai kurios valstybės narės nevykdo Olafo rekomendacijų. ypač kai yra e, konkrečios nuorodos, pavyzdžiui, Olafo metinėje ataskaitoje. Man, pavyzdžiui, Aš pastebėjau, pavyzdžiui, kad dažnai yra skirtumas tarp to, kaip atitinkama situacija vertina Olafas ir nacionalinės institucijos. Taigi, kai kurios valstybės narės tarsi neteisingai traktuoja informaciją, kurią e, atsiunčia, e, kurią, kurią gauna atitinkamos administracinės institucijos ar, ar mokestinės institucijos. Tiesiog kai, kai kurios veikos nelaikomos nusikalstamomis veikomis. Ir nors Olafas, pavyzdžiui, mano, kad tai yra nusikalstama veika, bet kai kurių valstybių e, teismai taip nemano. Pavyzdžiui, sąskaitų klastojimas. Dažnai, e, pavyzdžiui, daugelie valstybių narių suklastotos sąskaitos nelaikomos nusikalstama veika. Manoma, kad tai tiesiog buvo klaida padaryta. E, ir Olafas į tai jau ne, ne kartą atkreipė dėmesį. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kitą pavyzdį. Italija ypatingai veiksmingai tyria e, e, bylas susijusias su, su sukčiavimu panaudojant ES lėšas. Nuo 2009 metų buvo labai E, labai daug bylų išnagrinėta. 63, proc, 63 procentais atvejų buvo netgi priimti, e, priimtos konkrečios teismų nus, e, nutartis. Ir tai tikrai yra labai geri skaičiai, turint omenyje mastą tų atvejų, kuriuos tyria Olafas. Taigi galima sakyti, kad mes tikriausiai dirbame sėkmingiausiai. Taip pat, e, kalbant apie Italiją ir nepaisant bylų skaičiaus ir, ir teismo nutarčių skaičiaus, e, galima pasakyti, kad kova su sukčiavimu e, yra veiksminga ir galbūt jinai yra veiksmingesnė negu kitose valstybėse narėse, nes mes turime būtent tą ekonominę ir finansinę policiją. Mes E, tarsi net savo institucinėje sąrangoje esame orientuoti į kovą su sukčiavimu. Ir ypač e, e, tais atvejais, kai yra netinkamai naudojamos ES lėšos. Todėl aš manau, kad jeigu mes norime sėkmingai kovoti su sukčiavimu, mums reikia kažkokios veiksmingai veikiančios organizacijos ar kažkokios e, institucijų sąrangos. E, Italijoje mums pavyko įgyvendinti e, sėkmingą modelį, bet europinių lygmenių mes neturime tokios atitinkamos institucijos ir tokių institucijų nėra ir kitose valstybėse narėse, bet tai nėra mano išvados, tai yra Olafo išvados. Ir taip pat e, Olafas atliko apklausą dėl praktinių e, kovos su sukčiavimu metodikų. E, tai tiek norėčiau pasakyti. Dabar perduosiu žodį kolegai. Dėkoju. Jūs jau atsakėte į pirmąjį klausimą, bet aš tiesiog pateiksiu dar savo tokius pamastymus. E, apie bendradarbiavimą tarp finansinės policijos ir europinių institucijų. Ką būtų galima dar patobulinti šioje srityje? Finansinė policija turė, turi e, labai glaudžiai bendradarbiauti su teismais, taip pat net ir su Teisingumo ministerija ar vidaus reikalų ministerija tam, kad būtų, e, kad būtų galima vykdyti patikimą tyrimą. Ir mes visuomet e, dėkojame ministerijai už tai, kad tas bendradarbiavimas vyksta uh, labai gerai ir kad taip pat ir teismai e, su mumis bendradarbiauja ir kriminalinė policija ir, kitos, ir kiti policijos skyriai. Ir būtų labai svarbu, e, kad panaši patirtis būtų, e, kad pa, pa, pa, tokia patirtimi būtų dalinamasi uh, su europinėmis institucijomis arba kolegomis iš kitų valstybių narių. Dabar iš tų skaičių, skaičių kuriuos e, išvardino ponas Atardi, finansinė policija yra nuolat stiprinama, plečiama ir e, dabar didelis dėmesys yra skiriamas tam, kad būtų e, e, palaikomi tarptautiniai ryšiai. Tai yra, kad mes bendradarbiautume ne tik su ES institucijomis, bet ir su institucijomis kitų valstybių už ES ribų. Mums teko garbė dalyvauti viename ūkio ir finansų ministerijos posėdyje, kuriame buvo e, kalbama apie ryšius su Latino Amerikos valstybėmis ir ypač Argentina. Ir e, mes buvome pa paraginti keistis patirtimi su Argentina. Ir e, tikrai aš džiaugiuosi, kad mes galėjome pasidalinti patirtimi. Aš džiaugiuosi, kad e, šiame posėdė dalyvauja ir ponia Kinikė. norėčiau pasakyti tai, jau, kas jau buvo pasakyta apie kovos su terorizmu e, skyrių. Kodėl mūsų finansinė policija taip intensyviai veikia ir galbūt sėkmingiau veikia negu kitose valstybėse narėse, todėl kad mes turime tradicinį priešą. Priešą, e, kuris yra mafija, kuris e, ir šitas priešas egzistuoja jau ištisus dešimtmečius ir e, yra apėmęs įvairias sritis. Ir aišku, šita organizacija, tai yra mafija, taip pat e, neturi sienų jos veikla ir e, gali e, mafinės struktūros vykdo į, įvairiausias nusikalstamas veikas. Tai yra prekyba narkotikais, e, ginklų kontrabanda ir panašiai. Taigi mes galime e, remtis patirtimi šioje srityje. Ir mes taip pat e, e, to, tobuliname savo e, tyrimų metodus ir taip pat galiu paminėti Nikė Falkonė, čia tokie garsus teisėjai, kurie mums labai padeda, taip pat yra ir garsių Italijos prokurorų, kurie padeda kovoti mums su mafija ir terorizmu. Ir e, yra netgi sakoma, kad visos nusikalstamos veikos turi būti baudžiamos. Negalima e, praleisti ne vienos veikos. Reikia padaryti viską, kas, e, kad būtų išaiškinti tie nusikaltimai, nes už jų slypi ir didžiulės finansinės lėšos. Kas atsitinka su nelegaliai e, e, gautais pinigais. Dažniausiai e, dažnai mafija iš dalies finansuoja ir teroristinės organizacijos. Dėl mūsų ūkio ir finansų policija turi prisidėti prie to, kad apsaugotų mūsų ūkį, mūsų ekonomiką, nuo, e, apsaugotų mūsų finansus, finansinius interesus ir taip pat ES finansinius e, interesus. Gindami Europos finansinius interesus mes e, giname to pačiu ir nacionalinius bei regioninius interesus. E, e, mes bendradarbiaujame ne tik su OLAF, bet ir su kitomis institucijomis, kurios kovoja su sukčiavimu europiniu lygmeniu. Dėkoju, kolegas Dehovski. Děkuji za možnost, za možnost dneska vystoupit. Dėkoju už galimybę pasisakyti ir taip pat norėčiau padėkoti Jums, gerbiami ponai, už Jūsų darbą. Aš studijavau uh, Romoje ir aš atsimenu, uh, kaip, kaip gyventojai didžiuojasi tuo, kaip veikia finansinė policija. Mano uh, E, vienas draugas sakė, kad finansų, Italijos finansų policija yra Italijos policijos elitas. Ir tai, ką šiandien išgirdau, tai, tai, tai ir įrodo tuos žodžius. Taigi mes labai vertiname jūsų darbą. Italija e, mums yra puikus pavyzdys, kaip galima kovoti su mafija ir organizuotų nusikalstamumu, bet e, ką dar iki šiol pastebime centrinėje ir rytų Europoje, kad yra e, vykdomos įvairios, e, vykdoma prekių kontrabanda iš rytų į vakarus, iš vakarų į rytus ir taip toliau, ir su fiktyviomis sąskaitomis ir panašiai. Ir iš tiesų e, didžiausią dalį sudaro sukčiavimas PVM srityje manau, kad arba aš pats esu patyręs, kad teisėjai arba prokurorai dažnai nesupranta, e, nelabai daug supranta apie finansus. Ir norėčiau jūsų paklausti, gal jūs turite kažkokį specifinį projektą e, Centrinės ir Rytų Europos e, teisėjams, kaip e, juos supažininti su, su finansinėmis veikomis, nes. E, E, dažnai e, tas, ta nusikalstama veika būna tarsi pasmerkiama pirmos instancijos pripažįstama e, pirmos instancijos teisme, o paskui e, apie, yra teikiama apeliacija. Toliau kitas e, klausimas būtų susijęs su policijos pareigūnų mokymais. E, bendra, bendraudamas su finansų institucijų atstovais Čekijoje, aš matau, kad net ir, ir, ir šių institucijų e, tarnautojai yra net, netinkamai pasirengę. Tai ar jūs planuojate bendradarbiauti? Pone Kinici? <clears throat> Dėkuoju, pirmininkė. Norėjau padėkoti svečiams iš Italijos ir pasakyti, kad mes jau buvom susitikę su specialaus e, kai specialaus, specialiame komitete skirtame kovai su teroristinė veikla. Ir dėkoju, kad dabar atvykote į mūsų biudžeto kontrolės komitetą. Labai ačiū Jums už aiškius, išsamius e, paaiškinimus apie Guardia de Finansą darbą. Italijoje kovojant su finansiniais nusikaltimais ir taip pat kovojant su sukčiavimu naudojant struktūrinius fondus. Mums atrodo, kad tai vienas iš šimčiausių dalykų. E, Generolai Stoski yra tardi jau tarsi atsakė į mano klausimus apie tai, kad trūksta vienybės valstybėse narėse ne vienodi yra ir įstatymai valstybių narių ir nuo to kenčia bendradarbiavimas. Norėčiau paklausti apie bendradarbiavimą su Olafu. E, ir man atrodo, kad viskas turėtų būti paspartinta. Reikia pasižiūrėti tai, kaip, e, ben, kokios yra bendradarbiavimo procedūros. Dar porą klausimų. Kolegos kalbėjo apie bendradarbiavimą. Manau, kad didelė dalimi bendradarbiavimas e, pagrystas tarpusavio pasitikėjimu, kuris atsiranda e, žinant, ką daro kiekviena pusė, kiekviena šalis. O dėl mokymo galiu pasakyti, kad mokymas e, kažkurios atskiros valstybės narės yra pakankamas reikia ES lygmenių e, organizuoti mokymą, keistis pažangiają praktiką, keistis žiniomis. Tai galėtų suteikti naują postumį bendradarbiaujant ir Europos parlamentas kaip tik už tai ir pasisako. Norėčiau išklausyti svečių nuomonės apie tai, ar jūs galvojate, kad reikėtų praplėsti mūsų požiūrį ir numatyti mokymą visoms valstybėms narėms ar, pavyzdžiui, būtų galima dirbti kartu, organizuojant mokymą, bendradarbiauti. Ir dėl sistemos organizavimo generolas Toski tarsi pateikė atsakymą. Jisai vadovaujasi Italijos patirtimi. Tokie nusikaltimai, apie kuriuos kalbame, naudojami finansuoti tolesniai nusikalstamai veiklai. Mes žinome, apie tuos tolesnius ar kitus nusikaltimus. Esame girdėję apie tai iš teisės saugos institucijų. Ar šis aspektas yra konkrečiai susijęs su Italija, lėšų naudojimas kitiems nusikantimams finansuoti, ar tai egzistuoja ir kitose šalyse? O dėl prevencijos apie tai kalbėjo generolas Atardi. Manau, kad Mm, kreipiuosi ir ponę Grėslę, mes Europos parlamente turime dirbti kartu, kad būtų patvirtintas prevencijos memorandumas. Reikėtų išaiškinti konkrečiai, e, kaip, kuo turėtų būti pagrįsti prevencijos projektai ES ir norėčiau, kad generolas Atardė plačiau pakalbėtų apie tai. Būtų įdomu išklausyti jūsų, gal pateiktumėte daugiau informacijos apie prevencijos projektą. Uh, Europos parlamentas, pavyzdžiui, e, galbūt norėtų rekomenduoti tokius projektus visoms valstybėms narėms. Dėkoju. Kolega Valį. Labai trumpai, neturime daug laiko, taigi noriu padėkoti abiems generolams už tai, kad atvyko. Dėkojame už jūsų darbą labai rimtą Italijoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje, bandant užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Yra sričių, kur žmonės galbūt skeptiškai žiūri į kovą su organizuotu nusikalsamumu ir mes turime įtvirtinti kaip galima platesnį bendradarbiavimą, kad visi mechanizmai taptų labiau tarptautinio pobūdžio kovojant su šiais reiškiniais. Europos parlamentas nekarta yra pasisakęs apie būtinybę keistis informaciją, apie finansinių interesų apsaugą taip pat. Ir aš tikiuosi, kad valstybės narės įsiklausys į tai ir kad pasinaudos mūsų jau atliktų darbų šioje srityje dar reikia daug ką padaryti, bet ir daugiau kas padaryta, bet ne visur viskas yra įgyvendinama. Manau, kad reikia galvoti, kaip geriau kovoti su tarptautinio masto nusikaltimais, pavyzdžiui, pasinaudojant informaciją. Paimkime bankų sektorių. Ar egzistuojant informacija, e, teisės aktai egzistuojantis e, reiškia, kad jūs galite e, tikrinti informaciją, pavyzdžiui, apie tarptautinės operacijas, srautus tarptautinius, ar reikia dar daugiau patvirtinti priemonių, nes man susidaro įspūdis, kad kai kalbam apie pinigų plovimą tarptautiniu mastu ir kai kalbam apie parlamento darbus, mes girdime, kad įtrauk, įsitraukia į tam tikrą veiklą yra dideli bankai, vos ne jie bendradarbiauja su nusikaltėjais. Taigi norėjau paklausti, kokių dar teisės aktų galbūt reikėtų ir kokios valstybės narės linkusios labiau ar mažiau bendradarbiauti. Šiaurės Europos e, šalis e, dažnai e, mūsų tarsi skaito pamokslus gal visai teisingai tą daro, pavyzdžiui, dėl, dėl kaip priekaištaujama tarsi dėl tam tikrų dalykų mums. Kolega, kolegė Džofreida. Dėkoju, gerbimo pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų svečiams už tai, kad jie atvyko pas mus. Dėkuoju jiems už e, labai vertingus pasisakymus, už savo mintis ir taip pat už titanišką darbą, kurį atlieka. E, tikrai galima kalbėti apie nacionalinį pasididžiavimą. E, mano šalis tampa tarsi lyderė šioje srityje, kovojant su sukčiavimu ir apsaugant ES finansinius interesus. E, daug kas buvo pasakyta, tačiau yra tam tikrų aspektų, e, kurias reikėtų patikslinti. Pavyzdžiui, reikia labiau kalbėti apie tam tikrus reiškinius, kaip kad sukčiavimas, kuris yra susijęs su nepasitikėjimu ar uh, nepasitikėjimo ES institucijomis, kurios yra laikomos e, tarsi kažkuo labai nutolusiu. Ir labai dažnai atsiranda e, sukčiavimas tarsi nusivylus tomis institucijomis. E, Guardia de Finansa labai daug dirba ir kitos teisės saugos institucijos. Uh, atliktos operacijos, kurios leido susigražinti neteisėtai panautas sumas, tačiau apie tai nėra pakankamai kalbama. Man atrodo, mes turime užtikrinti, kad išieško, lėšų išieškojimo atvejams e, būtų skiriamas didesnis dėmesys. Aš regionės plėtros komitete rengiau pranešimą kuriame buvo kalbama apie glaudų ryšį tarp e, sukčiavimo ir nuomonės apie Europos Sąjungą visuomenės. Kitas dalykas. Sukčiavimas Europos Sąjungos mastu. Bendradarbiavimas tarp nacionalinių institucijų. Mes girdėjome tai, kad reikia sustiprinti Olofo vaidmenį, girdėjome apie kitas struktūras, kurios yra daug pasiekusios kaudamos su sukčiavimu. Aš taip pat norėčiau paklausti jūsų kai ko. Manau, kad mes visi žinome, dirbdami regionės plėtros ir žemės ūkio komitetuose, aš bent jau juose dirbu, kad egzistuoja didžiulė rimta problema dėl sukčiavimo ar yra užfiksuota, kokios yra dažniausiai pasitaikiančios priežastis sukčiavimo. Dažnai kalbam apie tai, kad kaltininkas yra vien, vientisumas ar jos toka. Galbūt reikėtų geriau, plačiau keistis pažangiają praktiką ir tokiu būdu panaikinti skirtumus praktikos tarp valstybių narių. Man atrodo, kad Italija galėtų tikrai padėti šioje srityje. O galvojant apie Europos Sąjungą, mes turėtume siekti vienodo teisės aktų gyvenimo visose valstybėse narise, nes tie nusikaltimai mus veikia visus. Ponas Čeiza, dėkoju. Labai trumpai. Manau, kad Mes visi galvojame apie tuo pačius dalykus ir prisimenu, ką e, sakė ponė Grėslė pradžioje. Aš norėčiau padėkoti generolui Toski ir Guardia di Finanza už jūsų darbą, už darbą ES lygmenių. Manau, kad mes turime e, galime pasakyti, kad mes jau istoriškai esame sukaupę daugiau patirties, kovome su raudonosiomis brigadomis, su mafijos įvairialypė veikla ir Guardia di Finanza labai gerai dirbo visuomet, visą laiką. Aš norėčiau paklausti jūsų, kai ko norėčiau pasteirauti, kaip Jums atrodo, kaip Italijos darbas galėtų prisidėti prie bendrų pastangų. Jūs minėjote Olafą e, ir skirtingą vaidmenį prieš 13-14 metų, bet Europos parlamentas ir e, būdami Europos institucija galbūt mes galėtume pabandyti atlikti kvantinį šuolį ir kažką visiškai kito įtvirtinti. Gal aš nežinau, kokius galite pateikti pasiūlymus. Buvo uh, kalbam apie tai, jog trūksta vientiso taikymo valstybėse narėse teisės aktų, bet kokį vaidmenį Olafas galėtų suvaidinti šiuose procesuose, kokį vaidmenį Europos parlamentas galėtų suvaidinti tam, kad būtų užtikrinta, kad tie didžiuliai skirtumai, kurie kelia susirūpinimą, būtų panaikinti koks galėtų būti Olafo ir Europos parlamento vaidmo ir kaip mes galėtume pasiekti, kad Olafas dirbtų veiksmingiau. Galbūt mes galime tikrai siekti geresnių rezultatų. Ponas Arnu, dėkuoju, gerbiamą pirmininkė. Aš noriu pasakyti, kad e, aš išklausęs gerbiamų generolų galiu pasakyti, kad man pasisakymai padarė didžiulį įspūdį yra e, tie klausimai susiję ir su visuomenės nuomonė, tai yra valdysenos klausimai. Europa iš tikrųjų yra labai įvairialypė, jeigu kalbam apie e, viešasias sąskaitas, valstybės sąskaitas, valstybės narės taiko skirtingus metodus ir net skirtingą terminologiją. E, Ir mes turime tikrai siekti suvienodinti daugelį dalykų. O jeigu kalbėsime apie kovą su e, sukčiavimu, mokesčių vengimu, e, Galvant apie globalizaciją, valstybės narės nebeturi galimybių vienos atskirai užtikrinti kontrolės. E, valstybių narių situacija nėra vienoda, kai kas turi pakankamai priemonių veiksmingai dirbti, o kai kur yra labai daug spragų. Ir Galvodami apie tokią situaciją, mes įsivaizduojame iškart, kad gali būti kažkokie reglamentai patvirtinti, kad būtų galima išvengti lėšų išeikvojimo ar sukčiavimo. Bet e, našta gali tapti labai sudėtinga juridinė bazė. Galvoju apie ES piliečius, apie veikėjus, ekonominius operatorius. Uh, E, kartais Europa virsta karikatūra dėl to perdėklinio reglamentavimo. E, dažniausiai e, sukčiavimas reiškiasi ten, kur nėra pakankamai struktūrų. Ir reglamentais vargu ar būtų galima užtikrinti vidinę valstybių narių kontrolę. E, kai kas, pavyzdžiui, yra e, tikrai labai pažengę kaip Italija, galima steigti keturias ar penkias žvaigždutes už pasiekimus Italijai, bet yra ir kitokių valstybių narių. Ir aš norėčiau jūsų štai ko paklausyti pirmiausiai. Mūsų finansiniai reglamentai, e, visos tos detalės išsamios, tikriausiai neužtikrina papildomos saugumo. Niekas negali pakeisti kontrolės, tokios kaip kad jūs vykdote Italijoje. Antras klausimas kokie būtų jūsų santykiai su e, fiskalinėmis institucijomis atsakingomis už valstybinės sąskaitas. Jūs esate e, finansinė policija. Jūs e, atsiskaitote teisminėms institucijoms. Dar vienas e, klausimas susijęs su bankais, Europos centriniu banku ir nacionaliniais bankais. Ir Olafu. E, kontrolė priežiūra e, pagrista nuseklumo principais yra dar tik tai tikslas, kurio siekiame. Ir Olafas tarsi turi panašias prerogatyvas nacionalinių kontrolės institucijų atžvilgių. Ir Olafas gali e, atlikti tam tikrą reitingą kontrolės kokybės e, valstybių narių. Mes žinome, kad kai kurios valstybės narės dar turi pasistengti, reikia joms, pavyzdžiui, padėti, kad jos pagentų savo situaciją. Ir Pavyzdžiui, galbūt reikėtų reglamento, kuris vienodai būtų taikomas visose valstybėse narėse, e, bet tikriausiai dar labai dar reikia kai kur pasiekti daug pažangos, bet e, galiausiai noriu Jūs pasveikinti už taip puikiai atliekamą darbą. Cercherò di rispondere a tutti. Kągi aš pabandysiu atsakyti Daug ir įdomių klausimų buvo užduota. Na, aš pasistengsiu atsakyti kuo išsameu, galbūt ne ta eilės tvarka, kurie klausimai buvo užduoti, tačiau bent jau stengsiuosi išsakyti išsamei. Pradėsiu nuo švietimo, mokymų ir tobulinimosi klausimų. Aš labai džiaugiuosi ir tam tikrą prasme didžiuojuosi tuo, kad lapkričio 21 dieną vyks mokymai viso, visoje mūsų finansų policijos institucijoje. ir mes e, mokymų ir tobulinimosi tema esame parengę visą leidinį, kuris aiškiai rodo, kad mokymai, tobulinimasis yra iš tikrųjų kelias, e, norint, kuriuo reikia eiti, norint e, sukurti atitinkamą personalą, kuris galėtų dirbti šioje srityje. Ir nuo kaip minėjau, jau buvo ir daug, nemažai pasirašyta įvairių ketinimų protokolų su įvairiomis institucijomis. Ir esame ne vieną kartą rengę mokymus ne tik savo darbuotojams, bet ir kitų policijos padalinių darbuotojams. Kvietėmės juos, kvietėmės juos kad jie taip pat susipažintų su problematika mūsų vykdomuose tyrimuose. Mums šis rytis yra labai svarbi, nes per tokį bendradarbiavimą įvyksta ir, sena, ir valstybių narių atitinkamų institucijų darbuotojų e, tam tikras na, susipažinimas ir suartėjimas. Mes e, galime pasidalinti metodiką, galime pamėginti taikyti vieni kitų metodikas, galime uh, lyginti policijos darbą ir tokiu būdu tobulinti tyrimų metodiką ir galbūt pasiekti greičiau ir geresnių tyrimo rezultatų. Taip galėtume daugiau ir greičiau ištirti finansinio sukčiavimo atveju. Šią temą dar tokia pastaba. Dabartinis mūsų senato pirmininkas Grasso kažkada buvo prokuroras ir kovojo su mafija. 2010-2011 metais jis buvo nu, išvykęs į Serbiją, kur padėjo sukurti kovos su mafijinėmis struktūromis įstatymą. Ir žinoma, darė tą remdamasis Italijos atitinkama, atitinkamais teisės aktais, kovos su mafija įstatymais. Ir jis, turėdamas daugybę patirties ir dirbęs e, prokurorų Sicilijoje, tikrai galėjo labai daug prisidėti prie to įstatymo parengimo. Mūsų santykiai su Serbija beje yra šioje srityje labai glaudus. Mes dažnai vykstame į šią šalį ir bendradarbiaujame su finansinės priežiūros institucijų darbuotojais. Taip pat ir serbai atvyksta į mūsų instituciją. Serbija, kaip ir ne viena kita šalis mūsų kaiminystėje, gauna iš mūsų ir finansinės pagalbos. Ir mes rengiame specialius mokymus serbams, kaip kovoti su sukčiavimu finansų ir ekonomikos rytise. Mokome juos e, atpažinti ir kovoti su mokesčių vengimu, mokestiniu sukčiavimu, su įvairiomis mokestinio sukčiavimo formomis. Visai neseniai Trieste vyko sus, Balkanų šalių susitikimas, na, prieš porą savaičių ar prieš tris savaitės jis įvyko ir aš bendravau su vidaus reikalų ministrais, su ambasadoriais, su policijos viršininkais, kurie buvo atvykę į tą Balkanų šalių <clears throat> valstybių susitikimą. Ir visi jie sakė, kad reikia tokių kursų, kad jie visi norėtų juose dalyvauti. Ir visiems atrodo, kad būtų labai naudinga kad mes prisidėtume prie Albanijos ar Jotkalnyjos policijos darbo tobulinimo, kad mokytume jų darbuotojus ir taip toliau. Taigi norėčiau dabar padėkoti tiems, kurie gyrė mūsų finansų policijos veiklą. Labai jums ačiū. Mes džiaugiamės, kad jūs mūsų veiklą vertinate kaip profesionalę ir žinoma, mes galime pasiremti nemaža ne kovos su mafija patirtimi. Italija yra viena iš nedaugelio, o gal net ir vienintelė valstybė pasaulyje, kuri turi tokią specifinę kovos su sukčiavimu instituciją kaip finansų policija. Taigi, uh, Aš na, netiek net taip jau noriu pasakyti, kad mes esame kažkas labai unikalaus, bet vis dėlto mes pakankamai reta struktūra ir tikrai ne kiekviena šalis turi specializuotą policijos skyrių, dirbantį tik tai su ekonominiais ir finansiniais nusikaltimais. Mes esame ne tik tai kriminalistai, bet ir tam tikrą prasme saugumo pareigūnai ir administracinė prasme taip pat esame kontrolieriai. Ir atliekame tikrai labai specifinės užduotis, turėdami patirties ekonomikos ir finansų srityje. Taigi mūsų padėtis yra tam tikrą prasme ypatinga. Ir tikrai e, galime parodyti turime kuo didžiuotis, galime parodyti neblogus rezultatus. Todėl tikrai džiaugiamės galėdami nuolat apie tai kalbėti ir įvairiose aukšto lygio forumuose. Ir kadangi dirbame ne tik Italijoje, bet ir visos ES mastu ir taip pat e, ES finansuoja daug visokių projektų Italijoje, tai ir tų e, spragų atsiranda. Ir čia ir yra mūsų kovos sritis. Koks galėtų būti bendradarbiavimas? Ekonomikos ministerijoje yra ekonominio saugumo skyrius, kuris buvo neseniai įsteigtas ir mes su juo taip pat bendradarbiaujame, bendradarbiaujame ir su mokesčių priežiūros institucija. Tačiau pridėtinės vertės mokesčių srityje vykstančius sukčiavimus mes esame perdavę būtent e, šiai institucijai, tai yra mokesčių inspekcijai. Pirmiausia, mokesčių inspekcija turi uh, patikrinti, ar yra griežtai laikomasi mokesčių, pridėtinės vertės mokesčių administravimo taisyklių. O mūsų institucijai, finansų policijai tenka užduotis tirti tuos atvejus, kur yra tikėtinas sukčiavimas, sakysim, tos karuselinės apgaulės. Tai yra klasikinis pavyzdys kaip yra vykdomi mokestiniai arba PVM sukčiavimai. Tai yra tokia tipiška sukčiavimo schema, klasikinė schema, tačiau ji yra labai labai kenksminga. Ir mes, aišku, labai intensyviai dirbame šioje srityje. Tokie nusikaltimai iškraipo konkurenciją kaip ir bet kokie kiti nusikaltimai mokestinėje srityje. Jie ne tik žalingi valstybės narės finansams, bet jie ir bendrai iškraipo visą konkurencinę aplinką. Tai taip atsiranda nesažininga konkurencija. Be to, apgaulė šioje srityje yra tyčinė, mokesčiai yra nesumokami, slepiamas PVM mokestis, o jis labai dažnai būna didelis, net iki 20 procentų. Ir jeigu pažiūrime, kaip tai veikia konkurencija, tai matom, kokio, kokio masto kainos skirtumai gali susidaryti nemokančio mokesčio. Na, taip pat norėčiau pakalbėti ir apie bankų transakcijas. Ir čia mes esame šio to pasiekę. Čia italai yra taip pat sugalvoja kažką ypatingo. E, dar 76 metais buvo priimtas įstatymas dėl valiutų kuris mums priskyrė specifinius uždavinius kontroliuoti transfinansinės transakcijas. Taigi dar nuo 76 metų mes turime teisę gauti duomenis ir tokiu būdu įga, turime įgaliojimus kontroliuoti vykstančias finansinės transakcijas. Mes galime atlikti iki, teismes, iki teisminius tyrimus, Galime apklausti nacionalinio banko darbuotojus. Taip pat 91 metais buvo priimtas 413 numeriu pažymėtas įstatymas dėl bankų, bankuose vykdomų tyrimų, finansinių dokumentų poėmių. Mes galime eiti į bankus, į finansinės institucijas, galime gauti konkrečių asmenų finansinės būklės duomenis, jeigu tie asmenys yra įtariami arba kaltinami atlikę ekonominius nusikaltimus ar nuslėpę mokesčius. Tarptautinis bendradarbiavimas čia, žinoma, dar nėra pakankamas. Ir tikrai ne visos valstybės narės turi institucijas, kuriais turėtų tokius plačius įgaliojimus kaip mes. Šiaurės Europoje tikrai nėra tokių plačius įgaliojimus turičių institucijų. Taigi ir bendradarbiavimas, aišku, yra m, mm, tikrai netoks glaudus. Ir mes, aišku, stengsimės jį ateityje plėtoti. Mm, Net tik tai tam, kad išplėstume savo tarptautinį, tarptautinės veiklos mastą, bet e, tam, kad tas bendradarbiavimas būtų efektyvesnis, kad jis būtų gilesnis ir labiau saistantis kad bent jau administracinė prasme, tarp institucinė prasme bendradarbiavimas būtų efektyvus, būtų gilus. Atsiprašau, kad kalbėjau taip ilgai, bet manau, kad tai būtina sąlyga smulkiai išaiškinti, kaip mes dirbame tam, kad mes vieni kitus geriau suprastume, kad kalbėtume tą pačią kalbą. Tik taip mes galėsim paspartinti nusižengimų, nusikaltimų tyrimą Europoje. Ir tik šitaip visose srityse galėsim pasiekti pažangos tiek mokymuose, tiek praktiškai taikant e, teisės aktus ir vykdant tokią veiklą. Kiek, kiek žmonių dirba jūsų skyriuje? Allora, la Guardia di Finanza attualmente è eh, formata da. Finansinėje policijoje 58 tūkstančiai darbuotojų dirba, bet mes turime penki tūkstančiai darbuotojų pagal naują įstatymą mums buvo mūsų darbuotojų skaičius padidėjo iki 63 tūkstančių. Ir man vyriausybė šį skaičių vertina kaip tikrai gerą ir tinkamą, nors mes iš tiesų turime labai daug užduočių. Ir E, mes turime susitvarkyti su tomis užda, užduotimis. Trumpai pasakysiu. Ponas Toski atsakė labai išsamei į visus klausimus, bet norėčiau dar pasakyti dvi tokias bendro pobūdžio pastabas. Man atrodo, kad kova su sukčiavimu uh, tikrai yra tokia sritis, kuri yra labai svarbi Europos Sąjungai ir ji yra svarbi dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, tai dėl finansų, e, e, dėl sveikų finansų, dėl teisės viršenybės ir dėl tinkamų veiksmų šioje srityje. Toliau kitas svarbus aspektas Ir čia norėčiau pritarti gerbiamiems parlamentarams, kadangi mes čia kalbame apie vieną didžiausių iššūkių susijusių su Europos mokesčiais, mokesčiais Europoje. Ir yra labai svarbu, pasiekti atitinkamą nacionalinių institucijų motivaciją ir kad tos institucijos galėtų tarpusavyje bendrauti, bendradarbiauti, kad vyktų dialogas. Yra labai daug um, horizontalaus bendradarbiavimo tarp institucijų pavyzdžių, bet mums reikia pasiekti ir vertikalaus bendradarbiavimo. O tai reikštų, kad reiktų patvirtinti bendras normas horizontalaus dialogo dažnai nepakanka. Ir mano kolegos iš finansų policijos tą ir sakė. Taigi, mums reiktų e, kažkokios institucijos, kuri koordinuotų veiklą, kuri duotų šiek tiek daugiau. Italija stengiasi kiek įmanoma e, veiksmingiau įgyvendinti ES teisę ir mes e, prisijungėme prie Europos prokuratūros e, idėjos ir prie stipresnio bendradarbiavimo šioje srityje. Ir kaip jau minėjau, ta e, Europinė prokura, agentūra turėtų prisimti ir papildomų uždavinių, pavyzdžiui, kovoti su terorizmu. E, ir čia, būtent šioje srityje nepakanka horizontalaus e, valstybinių institucijų bendradarbiavimo, nes e, terorizmas kaip reiškinys neturi sienų. Italija apsisprendus yra dėl atitinkamo veiksmų modelio, dėl Ir man atrodo, kad mūsų pasisakymai šiandien parodė, kad e, iš tiesų e, finansų, policija, finansų policijos veikla yra tikrai sėkminga ir ji stengiasi, stengiasi, kad nebūtų apribota jos veikla. Ir mes norime taip pat siekti glaudesnio bendradarbiavimo ir su e, partneriais Europoje. kad galėtume veikti visi kartu, mes esame pasirengę uh, įnešti svarų įnašą į bendrą iniciatyvą ir man atrodo, kad tai sustiprintų mus visus. Presidente, con suo permesso desideravo solo oh, aggiungere un, un piccolo dato statistico. Aš norėjau tik tai pridurti keletą dalykų prie to, ką pasakė mano kolegos ir truputį pakomentuoti tai, ką pas, pasakė ponas Dehovski. Uh, statistiniai duomenys, e, pagal juos galima atskirti atskirus veiklos modelius. Yra skirtingi statistiniai e, nu, duomenys, pavyzdžiui, kalbant apie išlaidų kontrolę, tai tik šešios valstybės narės leidžia e, imtis tiesioginių veiksmų, e, kai kalba eina apie naudos gavėjus. 11 valstybių narių mums reikia e, specialaus atitinkamų institucijų leidimo, o penkiose valstybėse narėse iš vis yra neįmanomas tiesioginis įsikišimas. Tik penkiose valstybėse narėse, e, tik šešiuose valstybėse narėse yra įmanoma be jokio leidimo veikti. Tai yra paimti, pavyzdžiui, duomenis iš E, kompiuterio, iš telefonų. E, Deviniose valstybėse narėse tą galima daryti su leidimu ir e, kitose valstybėse narėse iš viso negalima to daryti. Taigi matote, kokie ženklus yra skirtumai. O kalbant konkrečiai apie Italiją, Italija nėra kažkokia išskirtinė valstybė. E, kodėl anksčiau buvo manoma, kad Italija e, yra prastos reputacijos valstybė, todėl kad buvo e, paskelbta pagal statistinius duomenys daugiau sukčiavimo atvejų, bet iš tiesų tai rodo, kad mes ne daugiau sukčiaujame, o gal atlikome daugiau patikrinimų, gal mūsų pareigūnai veikia e, kažkaip gudriau ir jie nustatė daugiau sukčiavimo atvejų. Taigi nebūtinai e, tose valstybėse, kur yra e, nustatoma daugiausia sukčiavimo atvejų, yra ir daugiausia sukčiaujama. Dabar norėčiau pakomentuoti tai, ką pasakė parlamentaras iš Čekijos dėl bendradarbiavimo projektų, dėl naujojo antrojo bendradarbiavimo projektų Cooperation Project 2. E, mes siūlome išplėsti bendradarbiavimą ir e, siūlome bendras e, kvalifikacijos kelimo mokymo priemonės visiems e, e, kovos su sukčiavimu koordinavimo institucijų darbuotojams. Ir aš tikiuosi, kad šitą iniciatyvą bus galima gyventi kitais metais. Pirmininkė leidus, aš norėčiau štai ką pasakyti. Uh reikėtų galbūt įvertinti vidaus kontrolę kiekvienoje valstybėje narėje. Jūs sakėte, kad šešios valstybės narės numato tam tikrą galimybę susipažinti su informacija, kitose sistema yra kita. Ir galbūt reikėtų pasižiūrėti į kiekvienos valstybės narės vertinimą, kad būtų aišku, kokia yra jos padėtis. Uh, Jis kartais e, mes turime matyti statistinius duomenis ir paskui galėtume e, padaryti išvadas. Aš turėčiau jau pabaigti posėdį, padėkoti vertėjams už, iš, už tai, kad jie dirbo viršvalandžius, o jums norėčiau padėkoti už labai įdomią informaciją. Ir ir mes iš tiesų tai, ką išgirdome, e, iš to kyla daug įvairių idėjų ir mes tikrai šiandien daug išmokome. Ačiū. Posėdis baigtas.